Dabar periname prie balsavimo. Labai trumpa mūsų sesija. Pono Moraiš, pirmiausia, pranešimas dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis. Balsuojame vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau ponios Grisbek pranešimas e, tam tikrų nekaltumo prezumcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimas. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmo bloko, 52 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Antras blokas atkrenta ir balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, e, balsuojame keldami rankas už, prieš susilaiko patvirtinta ir balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Pereiname prie ponios Ford. Pranešimo dėl asmeninių apsaugos priemonių balsuojame dėl pirmo bloko 158 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antras blokas atkrenta, balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, balsuojame keldami rankas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau ponios Štiler pranešimas dėl dujinį kūrą deginančių prietaisų. Pirmiausia, balsuojame dėl e, pirmo bloko 203 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Komisijos pasiūlymas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Teisėkuros rezoliucija. Balsuojame vardiniu balsavimu. Pradame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Pono Lopės Isturis Vait pranešimas dėl linų kelio įrenginių. Balsuojame dėl pirmo bloko 148 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko priimta komisijos pasiūlymas. Dėl jo balsuojame kas už. Prieš susilaiko priimta. Ir balsuome dėl teisėkuros rezoliucijos vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Sveikiname. Periname prie rezoliucijos dėl prieštaravimo deleguotojam aktui dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos. Balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo. Tai yra EULNGL pasiūlymas. Balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kitas pranešimas. Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie jos teikimo reikalavimų. Teilė nori pasisakyti aplinkos komiteto vardu. Prašom. balsuojame dėl to, ar norime toliau e, skatinti nutukimo epidemiją, ar norime skatinti e, sveiką mūsų vaikų ir ateities kartų gyvenimo būdą. Komisija pateikė pasiūlymą, kad būtų leidžiama 30 procentų energijos kūdikių maiste gauti iš cukraus. Tai yra nepriimtina, mano nuomonė, ir tai yra žymiai Tai žymiai viršė tas ribas, kurias rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija. Ji rekomenduoja trijų rušių e, cukrų, kurio riba bendra būtų 3 e, procentai bendros energijos vertės. Taigi mano rezoliucijoje skatinama komisija grįžti, e, atsimti šį pasiūlymą ir pateikti naują atitinkantį pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kad visiems vaikams Europoje būtų užtikrinta sveikesnė ateitis. Aš raginu visus balsuoti už. Ačiū. Thank you, Mr. Taylor. Ačiū, ponas Taylor. Dabar komisijos narys Kanietė. Thank you. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė, garbėjai nariai. Delegavimo e, teisės akto patvirtinimas. E, e, be nereikalingo dėlsimo e, užkirstų kelią tam netikrumui, kuris įsivyravo deleguotasis teisės aktas numatys aiškias taisyklės verslo bendrovėms ir atsakingosioms institucijoms, ypač kalbant apie, ver, apie ženklinimą. Komisija jau turi atitinkamų tarnybų įgaliojimus kreiptis į ES maisto saugos agentūrą 2016 pradžioje dėl to, kad įsiaiškintų, kokia yra situacija su perdirbtų kūdikių ir vaikų maistu. Šios agentūros rekomendacijų pagrindų komisijos e, tarnybos galės peržiūrėti šiuos reikalavimus ir taisyklės. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijai. Kolegos, dabar pradėsime balsavimą dėl antro pakeitimo. Balsavimas, vardinis balsavimas, pradėkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji pastraipa, pirminis tekstas, balsuosime rankų pakelimu, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtoji pastraipa, pirminis tekstas. Galime pasitikrinti dėl trečiosios dalies. Dar kartelį balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtoji pastraipa, pirminis tekstas, kas prieš susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas. E, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Taigi atmestamas pirminis tekstas. Toliau dėl pirmosios dalies balsavimas vardinis baigtas. Patvirtintas tekstas. Pirminis tekstas, dvi dalis, pir, preambolės dalis, kas už, prieš susilaikė. Antroji dalis. Prieš susilaikė atmesta. F dalis preambulėje, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Preambulės dalis G, pirminis tekstas kas už, prieš, susilaikė atmestas. G, J, preambulės dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų, kas už. Balsavimas baigtas. Taigi rezoliucijai pritarta, ji patvirtinta. Perkime prie Kolumbijos taikos proceso skirtos rezoliucijos. Tai yra paskutinė rezoliucija. Balsuokime dėl visos rezoliucijos rankų pakelimu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ačiū, kolegos. Balsavimas baigtas, o dabar pereisime prie balsavimų paaiškinimo. Ačiū.